E, parlamento nariams numatytomis teisėmis, jei tik jie yra pasirašę e, deklaraciją, kad jie neina jokių kitų pareigų, kurios nesuderinamos su darbu Europos parlamente. Taip pat noriu informuoti, kad draugės su tarybos pirmininku pasi, tačiadienį pasirašysiu keletą teisės aktų e, pagal darbo tvarkos taisyklių 74 taisyklę. Tai bus trys teisės aktai.